2004 metų gegužės mėnesį turėjo būti nužudyti paskutiniai Romų tautybės žmonės koncentracijos stovyklose. Jie sukilo ir kovodami su naciais, kastuvais ir kitais įrankiais vis dėlto sugebėjo sulaikyti kuriam laikui dar savo mirtį. 16 gegužės turi mums priminti, kad tai baisus įvykiai ir kad tai neturi niekada pasikartoti. Ačiū. Toliau kolega Lančinė, viena minutė. Dėkoju pirmininkė. Pasirašius Molotovo Ribbentropo paktą ir praėjus 30 metų, 80 metų praėjus nuo to pasirašymo ir 30 metų praėjus nuo geležinės uždangos žlugimo, Mes negalime leisti, kad jaunimas pamirštų totalitarizmo pasiekmes ir jo baisumus. Mes turime kiekvieną dieną kovoti už savo laisvės, turime suvokti, kad tai yra kasdienė kova. Mes turime kalbėti apie bendras vertybės, jos turi būti perteikiamos. Antra vertus, vertybių perteikimas neturi tapti propagandos instrumentu, siekiant sukurti unifikuotą pilką Europos visuomenę. Europa tai yra kiekvienos šalies identitetas, tapatumas, tai yra pagarba institucijoms, šeimoms, tai yra bažnyčių bokštai kiekviename mieste. Mes turime prisiminti ir savo krikščioniškasias šaknis ir kalbėti apie toleranciją. Atmintis tai yra ir Europos ribų apibrėžimo galimybė. Mes negalime pasinaudoti kitais, mes turime juos saugoti ir turime e, gerbti aukas, kurios žuvo karo metu. Dėkojom toliau ponas Zlotovski, vieną minutę. Dėkoju, pirmininkė. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad dieną iki Molotovo Ribbentropo pakto, kad dar liko diena iki, tos, iki to Molotovo Ribbentropo pakto pasirašymo dienos. Tada Sovietų sąjunga irgi atplėšė dalį Lenkijos, o prieš tai jau Vokietija buvo Lenkija pradėjus užgrobti milijonai žmonių buvo išsiusti į Sibirą, ir buvo tas trėmimas į Sibirą buvo teisinamas tuo, kad nebereikėjo ta, e, saugoti baltarusių tautybės piliečius Lenkijoje ir panašiai. Bet pažiūrėkit, kas vyksta dabar, kas vyksta Kryme, kas vyksta Sakartvelė, kas vyksta Ukrainos rytuose. Tas mąstymas nepasikeitė ir visi įvykiai rytuose turi leisti mums padaryti tokias paprastas išvadas Europos ateičiai. Dėkoju. Toliau Georgulis vieną minutę. Kirie Proedrė. Imnimi... <clears throat> Pone pirmininkė. Atmintis yra viena iš didžiausių vertybių visuomenėje. E, dėl to mes kuriame muziejus, kuriame prisiminimo vietas, atminties erdves, kuriuose žmogiškosios vertybės yra įtvirtinamos. Taip mes formuojame žmonės kitoms ir kitas kartas E, bet atminties vaidmuo e, gali būti gana subtilus. E, gali būti šeimų, kurios norės tiesiog išgriauti šeimą. Istoriją atsiprašau. Ir gali pasakyti, kad vienas ar kitas objektas niekiek nevertas dėmesio, kultūrinio dėmesio ir istorinio dėmesio. Taigi mes turime galvoti apie tai, kaip teisingai perduoti, formuoti atmintį apie Europą ir kai formuojame naujosios komisijos narių portfelių pavadinimus, mes turėtume pagalvoti apie tai, kad atmintis yra svarbi Europos vertybė. 30. Labai ačiū. Dabar ponas Kastaldo. Ačiū ponė pirmininkė. Su liūdėsiu pastebiu, kad kai kurie žmonės šią diskusiją nori panaudoti kaip beprasmi įrankį nuspręsti, kuris totalitarnis režimas buvo labiau totalitarnis. Atmintis neturėtų būti naudojama tam, kad praeities mūšius kovotume. Mes kartu turėtume stengtis apsaugoti ateitį. Milijonai totalitarizmo aukų yra prisimenami todėl, kad tokią pareigą mes turime naujų kartų atžvilgių. Nosios kartos gali būti linkusios pakartoti praeito amžiaus klaidas. Ir jeigu mes steriliai diskutuosime, tušiai diskutuosime apie tai, kuris terorizmas buvo baisesnis, tai mes tik tai dar daugiau painiavos jaunų žmonių galvose sukursime ir jie nebesuvoks realaus pavojaus e, ir taps abejingi tokiam elgesiui. Matome, kad žmonės yra linkę e, savo labų išnaudoti e, stereotipus, netoleranciją, stigmas. Baisu būtų, jeigu mes. E, e, nesistengtume išnaikinti tokių piktų idėjų, kurios kartais prisideda prie bendro visuomenės formavimo. Jeigu kartosime praeities klaidas, jeigu mes pamiršime ateities klaidas, tai jos pasikartos. Todėl turime prisiminti tai, kas įvyko, bet tik prisiminti neužtenka, reikia veikti. Reikia labai konkrečių politinių sprendimų, kurie mūsų vertybės gerbtų, tik taip mūsų tautos, mūsų žmonės išgyvens nes jeigu per ilgai lauksime, viskas bus pamiršta ir prarasta. Ačiū, toliau ponas Bačesku, vieną minutę. Kalbėtojas nesijungęs mikrofono. Molotov este unul din cele mai ticăloase acte politice din. Ribbentropo ir Molotovo praeitame amžiuje priimti politiniai aktai e, padarė milžinišką poveikį Europos istorijai. Daug kas sako, kad tai vyko prieš 80 metų, bet šiandien aš galiu Jums štai ką pasakyti. Šiandien Rumunija vis dar tebe gyvena e, tuo metu nutytų režimu. Rumunijos žmonės tada buvo padalinti, dalis priklausė Rumunijai, kita dalis priklausė Moldovai. Ir dabar aš galiu Jums pasakyti, kad tas Vokietijos ir Sovietų sąjungos susitarimas e, prilygo komunizmo įtvirtinimui rytų Europoje. Todėl privalome prisiminti ir suprasti, kad ES ir e, šiandienos e, jos veiksmai turi užtikrinti garantiją visai Europai. Ačiū. Dankeschön. In der Aussprache Frau Kollegin Majorino. Dabar ponas Majorino vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Atminties vertė yra gyvybiškai svarbi, stiprinant Europos projektą, jeigu norime dirbti ateities Europos labui. Ypač tokiais, kaip, tokiais laikais kaip šiandien, kai matome neonacijų proveržį, kai matome pastangas net ir šioje salėje abejoti pačių Europos demokratijos principų. Ir taip pat matome, kad iš už ES ribų yra bandomasi įsikišti į mūsų vidaus reikalus. Atmintis yra labai svarbi įtvirtinant pasaulio demokratinę tvarką. Atmintis išlieka itin svarbi. Liliana Segre, kuri išgyveno holokaustą, Aušvico uh, konslagerį ir dabar tapo Italijos e, e, senatorė, kalba apie rasizmą ir e, grėsmę eiti įsitvirtin, neonacizmo įsitvirtinimui. Mes turime nuo to apsaugoti patys savo namus. Mes turime kančių ir neteisybės pasaulyje prisiminti tai, dėl ko tai atsirado. Ačiū. Ačiū toliau, ponė Grudlė vieną minutę. Pirmininkė, kolegos, prievalė prisiminti yra prievalė mums e, tenkanti Europos parlamento nariams. Tai suteikia prasmės mūsų atliekamam darbui ir tai leidžia mums suprasti, kur mes norime eiti. Medžiui šaknys leidžia aukti ir stiprėti. Todėl mes turime skirti atitinkamas finansinės lėšas. Paskutinioji programa Europą piliečiams pasirodė esanti labai veiksminga. 200 e, milijonų eurų buvo skirta atminties įtvirtinimui. Jeigu Europos komisija nori atlikti atminties prievolę, ji privalo užtikrinti finansavimą. Kitoje daugiametėje finansavimo programoje Europos komisija turi e, paremti Europos parlamento pasiūlymą. Naujoji atminties programa nusipelno finansinės paramos. E, biudžeto pasiūlyt, biudžetas, kurį pasiūlė parlamentas, privalo būti patvirtintas. Jeigu taip nebus, mes turėsime reaguoti. Ačiū toliau, kolega Fest, vieną minutę. Ačiū. Europos atminties kultūra yra labai svarbi tema, net jeigu kai kurie parlamentarai to ir nepastebė. Tačiau be to, kas, e, be supratimo, kas įvyko, mes negalime tinkamai ir prisiminti. Iš esmės, e, mes turime atkreipti dėmesį kai kurias abejotinus teiginius. Pirmiausia, 22 pasiūlymai dėl šitos atminties kultūros 22 tiksliau buvo pasiūlymai pateikti ir ne vienam jų nepaminėtas yra žodis žydas. Iš esmės, netgi žodis Aušvicas yra minimas a, tame kontekste, kai kalbama apie Lenkijos išsivadavimo a, judėjimą ir nekalbama apie, sakykime, nacijų vykdomus žudymus. Čia aš manau, kad šiuo atveju Mes pirmiausia netkreipiame dėmesį į tai, kaip, kaip dabar turėtų būti padedama Izraeliui. Ir dabar ES kaip tik tai padeda korumpuotam Palestinos režimui. Ir aš manau, kad pats laikas būtų paminėti nors vieną kartą žydus. Dar kartą mes įžeidžiame šiuo atveju žydų atminimą, nes juos pamirštame ir nepaminime. Toliau, kolega e, Krasnodemski, vieną minutę. Iš tikrųjų, e, istorijos rašymas tai yra tarsi istorijos klastojimas. Tai vienas iš garsiausių isto Lenkijos istorikų pasakė XIX amžiuje. Ir manau, kad toks požiūris turi dar iki likščiol politinės pasakmes. Dabar kaip tik tai iškraipomas tas istorinis vaizdas. Nes nebekalbama apie Hitlerio ir Stalino paktą. Mes žinome, kad e, e, e, už antrąjį pasaulinį karą yra atsakingi du šiurpus režimai. Kas iš esmės buvo Stalino žiaurybių bendrininkai? Kodėl neieškoma katynės kaltininkų? Jeigu mes to nežino, nesužinosime, tai mes negalėsim padaryti teisingų išvadų. Mes žinome, kas Jaltoje įvyko, tačiau turim padaryti teisingas išvadas. Uh, Toliau kolegė Fox, minutė 30. Istorinė atmintis gali būti e, manipuliuojama politinėms reikmėms. Mes turime, iš esmės, turime pasirūpinti tik, tikrą atmintimį, prisiminti, kokie, kokie piknaudžiavimai vyko būtent e, rengiant antrąjį pasaulinį karą. Mes turime prisiminti, kaip e, buvo tikrieji e, įvykiai vystėsi. Pirmiausia, turime e, peržvelgti mokyklose dėstamus dalykus, e, pažiūrėti, kokie, kokia buvo kova už taiką prieš autoritarizmą, prieš cenzūrą, prieš Prisiminkime prancūzų ir žydų pasipriešinimą, apie getus, apie Fra Franko režimą Ispanijoje. Aš a, e, e, norėčiau, kad mano a, e, amžininkai, mano a, bendrapiliečiai sužinotų daugiau apie istorinę teisybę. Ir kad mes daugiau nebekreiptumėm dėmesio į institucionalizuotą Europos vienybę ir jos pateikiama istorijos versija. Prisiminkime, kad pasaulyje buvo, kad istorija pirmiausia buvo kovojama prieš ekspansionizmą. Prisiminkime, kad per pasaulinį karą žuvo daugybė neeuropiečių už laisvę ir demokratiją ir už taiką. Ir pirmiausia, jie kovoja už savo savarankiškumą ir už savo tautas. Ir šitas parlamentas, man atrodo, tai pamiršta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 Toliau, ponia Fahon. Ponios ir ponai, aš sutinku, kad mes turime žinoti istoriją, jeigu norime galvoti apie ateitį, bet mes turime nekartoti klaidų, kurias padarėme istorijoje. Neturime kartoti pačios istorijos. Visos tos rezoliucijos, kurias priėmė Europos parlamentas dabar ar praeitėje, jos negali būti naudingos, jeigu mes ir dabar leisime, kad kažkas veiks toliau taip kaip lygi šiol, kad kažkas kels grėsmę demokratijai, kad kažkas pažeidinės teisės nepriklausomybės principus, kad kažkas negerb žmonių teisės, teisių ir panašiai. Slovenijoje taip yra daroma taip pat. Kartais yra badoma į kitų klaidas, bet negalvojame apie savo klaidas. Mes turime nekartoti klaidų iš nežinojimo. Stenkėmės Stenkimės sakyti tik tai tiesą, nes jeigu ties, sakoma netiesa ir tai yra nebaudžiama, tai, tai labai bloga praktika. Komisijai reikės labai daug pakalbėti su kandida, komisijų kandid, e, kandidatais į komisarų postus e, spalio mėnesį, nes ten yra tokių žmonių, kurie nežino istorijos. Toliau ponas Užtrečius vieną minutę. Pirmininkė, kolegos komi, komisarė. Aš tikrai tikiu, kad ES yra ateities projektas, tai sutelkia su mūsų demokratinės visuomenės. Bet mes turime padaryti išvadas iš mūsų praeities prieš eidami į ateitį. Mūsų praeitis buvo susijusi su totalitarizmu, su karais, su žiaurumais, e, žmonių likimai buvo sudaužyti. Po karo mes atsigavome, įgav, tapome stabilesni, mes bendradarbiaujame, bet žinome, kad tas procesas dar nesibaigė. Visai neseniai Rusijos Sergejus, e, užsienio reikalų ministras Sergejus Ivanovas pasakė, kad Baltijos šalių okupacija, okupacijos nebuvo. Tai yra mėginimas perrašyti istoriją, tai yra istorijos neigimas. Mes savo mokyklose, istorijos pamokose turime aiškinti tas istorijos pamokas. Ir aš siūlau daugiau investuoti į Europos atmintį, į tai, kad mes vieni kitus geriau suprastume, kad mes kartu galėtume studijuoti savo bendrą istoriją ir aiškintis jos peripetijas. Tai yra tikras europinis gyvenimo būdas. Ačiū. Dabar kolega Jakį iš EKR, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė pažymime 80-asias e, antrojo pasaulinio karo pradžios metinės, kai Vokietija ir Sovietų sąjunga užsipuolė Lenkiją. Tačiau daug yra valstybių, e, kurias mes pamirštame. O su tomis valstybėmis mes buvome e, raštu pasirašę nebendradarbiauti su Hitleriu. Volios rajonas buvo išgriautas, aš dar grįšiu prie to, 50 procentų mūsų kultūros buvo e, sunaikinta ar pavokta, 70 procentų mūsų traukinių tinklų buvo sugriauta, 70 procentų pramonės, įvairiausių rūšių pramonės buvo sugriauta. Lenkijos tautos materialiniai nuostoliai, valstybės nacionaliniai nuostoliai siekia 38 procentus uh, visų 1930, viso 1938 metų turto. Palyginsiu Britaniją, tik vienas procentas ten dingo. 35 procentai teisininkų gydytojų buvo išžudyta Mednoje ir Katinėje. Mes 6 milijonus piliečių praradome, iš jų buvo 3 milijonai žydų. Ir už tai mes buvome išduoti ir atiduoti Sovietų sąjungą ilgam laikui tarpui. Toks buvo Lenkijos likimas. Dėl to, kad ji teisingai pasielgė. Ir dėl tos priežasties daugelis iš jūsų turėtumėt jausti sąžinės skausmą už tai, kad liepėte Lenkijai kaip elgtis vienai per kitaip į mūsų istorijoje. Toliau, ponė Gal, vieną minutę. Pirmininkė, komisijos nary, šiandienos e, diskusijoje kalbame apie diktatūrą ir komunizmo bei fašizmo aukas. Europoje centre ir jos viduryje gyvena tautos, kurios abiejų diktatūrų e, kančias patyrė. Tačiau vis tik galime pasakyti, kad vieningo Europoje apie komunizmo e, veiksmus nėra kalbama, o komunistai sugriovė iš tiesų kartų gyvenimus, mūsų senelių gyvenimą. E, ateityje mes turime taip apie tai kalbėti, kad e, toks likimas nepasikartotų. Rytų ir vidurio Europos valstybės e, turi aiškiai suprasti, kokia yra realybė. Ir vakarų europiečiai tai turi suprasti, kad suprasti, kodėl dabar e, po komunistinės valstybės yra tokios, kokios yra. Europos laimingesnėse dalyse kur komunizmo nebuvo, apie tai yra net ir nekalbama. E, Deja, kai pradam kalbėti apie komunizmą, kartais e, mes susiskaldome ir prarandame, nebeskiriame dėmesio pagrindiniams akcentams. Europa turėtų siekti konsensuso tokiais klausimais. Ačiū toliau, ponas Fareng, vieną minutę. Pone Fareng, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Ši rezoliucija apie E, Europos atmintį, verčia mus kalbėti apie Europos paveldą ir atminties reikšmę. Mes norime e, prisiminti Europos praeitį per muziejus, memorialinės vietas, e, geografinės mūsų atminties vietos. Tas, tuos objektus turime vertinti, saugoti ir gerbti, kad piliečiai galėtų asocijuoti įvykius su konkrečiomis vietovėmis. Uh, Taip mes galėsime jaunosioms kartoms perduoti moderniausiomis priemonėmis, šio laikinėmis priemonėmis, tai apie, informacija apie tai, kas vyko. Turime tai įtraukti į nacionalinės švietimo sistemas. Iniciatyva yra iškelta. Šį savaitgalį kaip tik vyko uh, Europos paveldo istorija, bet turime daugiau kalbėti apie istorinius įvykius. Taip pat mes turime geriau saugoti tuos monumentus, kurie tik patvirtina, kokios yra mūsų vertybės. Be to mes turime kalbėti e, apie ekstremistinių judėjimų žalą. Europa turi e, išsaugoti savo atmintį e, visais įmanomais būdais. Toliau kolegė Kempa. Kolega Kempa, vieną minutę. Dėkoju. Gerbiami ponai, gerbiamas ponios. Šita rezoliucija yra reikalavimas, kad nebūtų daugiau jokių katinių, jokių Molotovo Ribbentropo paktų, jokių daugiau mirties stovyklų, jokių milijonų žmonių ištrėmimo. Niekada daugiau neturi būti karo. Tai turime, šitą žinią turime nešiotis visada savo širdyse ir taip pat diskutuodami apie tai. Pagarba vienas kitam, tarpusavio supratimas, tai yra mūsų vertybės. Mano šalis kentėjo nuo dviejų baisiausių totalitarinių sistemų. Ir mes vis dar kenčiame nuo karo pasiekmių, nuo, taryb, nuo Tarybų sąjungos dominavimo pasiekmių. Dar ne viskas yra padaryta, ką reikia, ką reikia nuveikti. Šiandien mums yra labai svarbu tos vertybės. Kažkada tų vertybių mums pritrūko. Bet dabar ir tada tos, tos vertybių trūkumas sukėlė didžiulius konfliktus. Reikia to nepamiršti. Karinis konfliktas Ukrainoje turi būti tai, dėl ko reikia dabar labiausiai rūpintis. 21 amžiuje Lenkijoje yra Ukrainos karo našlaičių. Ar galim įsivaizduoti tokį dalyką? Reikia kažką su tuo daryti. Ačiū. Dėkoju toliau, kolegė Kalnietė. Vieną minutę. Ačiū. Pone komisarė, kolegės ir kolegos. Ribbentropo ir Molotovo paktas milijonams europiečių, o man asmeniškai yra tikrai labai baisi istorija. Po antro pasaulinio karo pabaigos daug tautų liko už geležinės uždangos ir tai mums reiškia ir tolesnį represijų ir min, tolesnę represijų ir minčių grandinę. Mano artimieji mirė gulage, mano motina 17 metų praleido Sibirę, tėvas Ten buvo aštuonis metus, aš pati ten gimiau. Tokių likimų Baltijos valstybėse yra labai daug. Tačiau Baltijos tautos visuomet žinojo, kaip paversti savo kančią, savo pergalę. Ir prieš 30 metų e, rūpjūčio 23 dieną žmonės e, sustojo į Baltijos kelią, susikibę rankomis, sudarė 600 km ilgio gyvą žmonių grandinę. Taip primindami visam pasauliu, kad mes turime teisę į laisvę, kad mes turime teisę atgauti savo valstybingumą. Tai buvo Baltijos kelias ir mūsų kelias atgal į Europą. Mes turime kovoti ir toliau, turime tikėti teisinga ateitimi, turime uh, tikėti, kad neteisėtai atimtas iš Ukrainos Krymas kada nors bus jai sugražintas. Ačiū. Toliau, ponė Zufko. Dėkoju, pirmininkė. Du totalitariniai režimai prieš 80 metų susitarė dėl Molotovo Ribbentropo pakto, kuris padalino Europą į interesų sferas ir atvėrė kelią pačiam krūviniausiam Europos karui. Šių metų 20, Rūpiučio 23 diena buvo ta diena, kai mes perlaidojame aukas, kurios e, žuvo nacizmo nusikaltimuose. Kai kurie Europoje dabar galvoja, kad e, pergalė prieš nacizmą, komunizmo režimus yra savame suprantamas dalykas, bet taip nėra. Atsiminti tokius dalykus mes, gal, mes turime atsiminti tos dalykus tam, kad niekada, tai, kad tai niekada nepasikartotų. Turi vykti ir susitaikymas, ir turime būti apsiginklavę tam, kad ideologijos vėl nepaimtų viršaus ir kad tai nepasikartotų dar kartą. Toliau ponia Šoidrova. Ponios ir ponai, mums tai yra prievolė. Mes turime prisiminti šiuos įvykius, nes Tik taip galėsime išvengti šitų baisumų pasikartojimo ateityje. Rugsėjo pirmą dieną buvo užpulta Lenkija, tai buvo pasaulinio, antrojo pasaulinio karo pradžia. Lenkija užpuolė ne tik nacijai, paskui ją užpuolė ir sovietai. Ir praėjo šeši metai, kol tas karas baigėsi, bet iškart su juo pabaiga prasidėjo kita diktatūra ir šalis 40 metų kentėjo komunizmo diktatūros sąlygomis. kiek daug kančių, kiek daug baisumų žmonės patyrė per tuos metus ir tas tų baisumų ir kančių pėtsakus mes vis dar tebe matom jų sielose. Taip, kol kas nebuvo vertimo į anglų kalbą, dėl to kalbėtoja dabar tęs savo pasisakymą arba kalbės nuo pradžių. Taigi abi dvi diktatūros ir nacionalsocialistų ir komunistų diktatūros buvo siaubingos ir mums labai svarbu visuomet prisiminti tai, kaip tai buvo tada, kas tada įvyko ir kokie įvykiai privedė prie tų diktatūrų turim nepamiršti ir Ukrainos, kuri dabar yra iš dalies okupuota ir kuri nuolatos kenčia dėl e, dezinformacijos, kurias skleidžia Maskva. Tai yra visiškai mūsų moralinė pareiga remti Ukrainą, atsižvelgiant į tai, kokia yra istorija, kurią mes šiandien prisimename. Ačiū. Was, uh, tai mėlynoji kortelė. Aš ne, atsiprašau, norėjau ne, ne to, aš norėjau spontaniško pasisakymą. Minutė. Taip, tada kolegė Vygel ir Lyma. Pone pirmininkė, kolegos, Europa yra padalinta į dvi dalis. Vienoje e, sienų pusėje žmonės buvo laisvi, o kitoje pusėje žmonės negalėjo laisvai kalbėti, negalėjo reikšti savo nuomonės. Toks buvo vaizdas, tokia buvo istorija ir tai pažymėjo valstybių likimą. E, antro pasaulinio karo, karą išgyvenusiai žmonės apie tai mums yra daug pasako. Aš pati prisimenu, e, kaip siaubingai jaučiausi, kai lankiausi koncentracijos stovykloje ir mačiausi, kokie siaubingi buvo karo metai. Šiandien mes turime daug būdų skelbti informaciją apie nehumanišką istorijos etapą. Ir dabar mes turime kovoti su tais, kurie bando tokios e, istorijos egzistavimą užtušuoti. Prisiminti turime ne tik tuos, kurie kovojo e, ir tai yra, e, kurie kentėjo, bet ir tuo pat metu tą atmintimi kovoti su ekstremalių nacionalistinių judėjimų kelimu. Mes turime pasakoti jauniems žmonėms, kas įvyko ir turime išlikti labai akylus. Negalime leisti, kad ateityje pasikartotų praeities nusikaltimai. Ačiū. Kiitokset, edustaja Viserev Lyma. Nyt meillä on puhe... Ačiū. Ačiū Viserev Lyma. Dabar sutiksime žodį paskutinį ponui Halički. Ačiū. Rezoliucija, kurią aš tikiuosi priimsime rytoj, kurios bendrautorius aš taip pat esu, kaip tik tai stengiasi priminti praeitį. Tačiau sikiu mes turime e, padaryti tam tikras išvadas iš tų dramatiškų, tragiškų įvykių, kuriuose savo gyvenimą prarado milijonai žmonių. Ir Metropo Molotovo paktas tai buvo dviejų totalitarinių režimų sąjunga. Ir iš to mes turime pasimokyti ateityje. Tai būtent tie turi pasimokyti, kurie radikalizmą ir totalitarizmą ignoruoja. Toks ignoravimas gali privesti prie to, kad 20-ojo amžiaus drama Europoje gali mus persekioti ir ateityje. Mes to neturime leisti. Todėl aš apeliuoju į visus. Reaguokime į tai. Reaguokime į tokias tendencijas. Lenkijoje Neseniai buvo paminėtas jubiliejus, būtent kada Sovietų sąjunga užpuolė Lenkiją ir Lenkija neteko suvereniteto. Ir aš norėčiau pasmerkti tuos, kurie, kurie dabar ženklina savo vėliavas tais totalitarinių režimų ženklais. Tai yra dažniausiai populistiniai judėjimai. Mes turime istorinę atsakomybę sukurti saugę nuo totalitarizmo išlaisvintą Europą. Mes turime pasirūpinti, kad neatsirastų jokio naujo pakto, kuris būtų pagristas e, egoizmu ir nacionalizmu. To turime saugotis. Ačiū, ponia Haličkė. Dabar bus spontaniški pasisakymai. Iš tiesų nori pasisakyti labai daug žmonių. Uh, tik tai pusė jų galiu suteikti žodį penkiems žmonėms. Papra, paprašė žodžio penkiolika parlamentarų, tačiau suteiksiu žodį tik, tik penkiems. Izabel Benjamin, pirmas žodis. señora presidenta señor comisario ačiū pone pirmininke ačiū pone komisijos nary Žinoma, labai svarbu, kad Europos visuomenė nepamirštų savo praeities. Būtina pasimokyti iš savo praeities, iš istorijos, prisiminkime ir aukas. Labai svarbu, kad mes stengiamės užtikrinti saugumą ir laisvę visiems. Tačiau vienas dalykas man kelia didžiulį susirūpinimą. Būtent tai, kad mes negalime perrašyti istorijos. istorija tai nėra politika. Politikai negali perrašinėti istorinio turinio. O dabar mes matome, kad kairieji Europoje jau daugiau kaip 40 metų bando perrašyti istoriją, ypač kalbu aš apie Ispaniją. Žinoma, yra tam tikras požiūris į istoriją. Mes visi turime skirtingą požiūrį. O mūsų užduotis yra užtikrinti laisvę Tai būtent užtikrinti atitinkamą humanitarinį arba humanistinį išsilavinimą, e, kuris padėtų ateities kartoms kritiškai vertinti istoriją, kad tos istorijos nepasikartotų. Ačiū. Kita kalbėtoja, Jackie Jones. Ačiū. Komisijos nariai, jūs paklausėte, kaip jūs prisimenate praeitį. Taigi praeitį pilna, pilna konfliktų pasieniuose ir karo. Aš jau 24 metus a, kovoju už žmonių teisės kaip, kaip teisininkė. Ir man svarbiausia yra žmogaus teisės ir žmogaus orumas. Mes turime užtikrinti teisės e, viršenybę, mes, mes turime susirinkimo ir žodžio laisvę užtikrinti. Mes turime užtikrinti, kad žmonės gyventų oriai. Visiems, visi žmonės, vaikai, pagyventi žmonės, vi, į, užtikrinti visą įvairovę. Nieko nepaliekant nuo šalyje. Mes turime užtikrinti uh, pirmiausia, žmo oro gyvenimą, taip, ekonominę gerovę ir laisvę gyventi ten, kur nori. Kaip mes tai padarysime? Tai yra įrašyta mūsų žmogaus teisės užtikriniuose teisės aktuose, kurie buvo priimti po antrojo pasaulinio e, karo, taip, tai, žmogaus teisų konvencija, tai yra Europos Sąjungos žmogaus teisų hartija. Ir žinoma, galiausiai e, Britanija turi likti Europos Sąjungoje. Ačiū ponė Jones. Dabar žodis, suteikime žodis Jochimui Žižinskijui. Dziękuję, pani przewodnicząca, pani... Dziękuję, pirmininkė, pani komisarė. Vakar Lenkijoje minėjome sovietų agresijos 80-asias metinės. O prieš dešimt dienų 70-asias Vesterplatė metinės ir kitas labai žymės datas. Žinome, kad tas paktas, apie kurį kalbam, sukėlė antrą pasaulinį karą. Ir tai buvo kažkiek susiję ir su Versalio sutartim. Molotovas po sovietų agresijos Lenkijoje Lenkam pasakė, kad nieko čia nepadarysi, taip jau bus. Rusų politikai mėgina perrašyti istoriją, jie mėgina viską, į viską pažiūrėti kitaip ir tai turi poveikį ateičiai, o ateitis turi remtis tiesa. Jeigu netu, neturėtume graikų filosofų, tai neturėtumėm ir dabartinės Europos, jeigu neturėtumėm romėnų teisės, irgi neturėtumėm dabartinės Europos, lygiai taip pat jos nebūtų ir be krikščioniškų mūsų šaknų. Priminsiu vienos e, žydų kilmės katalikų, bažnyč, katalikų vienuolin, vienuolės e, likimą, kuri žuvo Aušvice. Negalime leisti, kad iškeltų galvą naujasis totalitarizmas, kuris remiasi neteisingais faktais. Ačiū, ačiū ponia Bračiski. Labai svarbus pranešimas, tačiau jums buvo suteikta tik viena minutė. Ar mes dabar vėluojame? A, toliau žodis e, suteikiamas Sandrai Pereirai. Vieną minutę. E, it's working e, a deplorável tentativa de equiparar fascismo e comunismo a fašizmo ir komunizmo sulyginimas yra siaubingas dalykas tai neįmanoma sulyginti šito dalyko. Kapitalistinės jėgos mėgina kartoti tas pačias klaidas, kurios atvedė mus prie antrojo pasaulinio karo. Mėginama pamiršti tai, kad komunizmas vis dėlto nugalėjo nacijų fašizmą. Mūsų šalyje, Portugalijoje, žmonės kovojo su nacijų režimu ir jie buvo uždaromi kalėjimuose, jie kentėjo. Ir dabartinis mėginimas sulyginti visą tai yra neteisingas. Dabar komunistų partija persekioja, persekiojama Europos valstybėse ir lygiai taip pat reabilituojamas fašizmas ir jo apologetai. Tai yra kaip tik mėginimas nukreipti dėmesį nuo ES nesėkmės, kai yra apribojamos žmonių teisės ir jų laisvės Europoje. Dėkojame ponui Pereira. Toliau. Fostas Parpadakis. Antikomunizmas ir istorijos klastojimas. Štai kas šiame parlamente vyksta siekiant išplauti fašizmo mundurą. Tame ypač dalyvauja Baltijos valstybės. Ir komunistai vadinami Hitlerio sąjungininkais neva Sovietų sąjunga buvo Hitlerio Vokietijos sąjunga, nors tuo tarpu ji iš tikrųjų tik nugalėjo fašizmą. Nepamirškim, kas atvėrė duris fašizmui. Graikijoje buvo piliečių frakcija Višy režime ir taip pat Graikijoje buvo ir Kislingo režimas ir jie padėjo Hitleriui įgyvendinti jo planus. Buvo persekiojami komunistai, komunistų partija buvo uždrausta ir šitaip buvo bandoma susidoroti su tautomis. Nepamirškime, kad istorija parašyta žmonių, tautų krauju. Dėkojame ponui Papadakis. Baigėsi diskusija pagal spontaniškų pasisakymų procedūrą. Na, o dabar paprašysiu žodžio komisaro Dimitris Avramopolos. Prašau. Is it my turn or the presidency? Well, Kolegos, pirmiausia, aš noriu išreikšti padėką jums visiems už tokią įdomią ir energingą diskusiją. Pačiu laiku, kaip pasirodė, jį vyksta. Kaip žinote, kiekvienais metais Europos komisija pažymė rūpiučio 23 dieną, kada mes prisimename milijonus visų totalitarinių režimo aukų. Totalitarizmas nėra ideologija, tai nėra spalva, tai nėra uh, kas kita, tai yra autoritarinis uh, mentalitetas, praktika ir veikimo būdas. Uh, tai yra demokratijos, laisvės ir žmogaus orumo paminimas. Mūsų pareiga išlaikyti tą atmintį, kad mes įkvėptume e, naujus santykius ir mes juos grįstume pagrindinėmis teisėmis - laisvė ir demokratija. Kad ir kas be grėstų Europos demokratijos vertybėms, e, turi, e, tam turi būti užkirstas kelias. Čia parlamente aš jaučiu demokratinį ryštą ginti tą atmintį, išlaikyti Europos projektą, apsaugoti jį. Šis Europos projektas prasidėjo po antro pasaulinio karo, jo pasiekoje tada išmintingi, ryštingi lyderiai, kurie dar gyvai prisiminė tai, kas vyko prieš keletą metų, priemė istorinės reikšmės sprendimą. Jie padėjo pamatus plačiai laisvės erdvėjai, taikai, demokratijai ir stabilumui. Būtent tuo galime mėgautis mes, europiečiai, šiandien. Tačiau neturėtume to priimti kaip savaime suprantamo. Mūsų pareiga tą projektą e, vesti į ateitį. Mes žinome, kad šiandien ES susiduria kai kuriais iššūkiais ir yra žmonių abejojančių ES. Dabar laikas parodyti, kas yra lyderiai mūsų piliečiams. Turėtume nepamiršti, kad mes paveldėjome iš ES tėvų steigėjų E, privilegijas, bet ir atsakomybę, prievalę. Mes privalome nepamiršti, kad istorija nepasikartotų ir turime tuo pasirūpinti. Jeigu nekreipsime dėmesio, arba jeigu nesuprasime ar neskaitysime istorijos, jeigu nepasimoksime iš praeities, tai e, mūsų ateičiai iškils didžiausia grėsmė. Praeitie, kai istorija būdavo nekreipiamas dėmesys, E, ji pasikartojo. Šiandienos diskusija rodo, kaip e, Europos parlamentas kartu su Europos komisija yra ryštingai nusiteikęs e, įgyvendinti mūsų pareigas piliečių atžvilgių. Bet yra žmonių, kurie bando mus įtikinti, kad piliečiai nebetiki ES ar ES kolektyvu. Mesgi žinome, kad iš tiesų yra kitaip. Turime duomenų rodančių, kad vidutiniškai daugiau negu 70 procentų ES piliečių uh, mano, jog jaučiasi esantis ES piliečiai. Bet tuo pat metu jie yra glaužiai susiję su savo tėvynė, su savo tėviške. Nuo 2012 metų tokie tyrimai yra atliekami. Tada 61 procentas buvo žmonių, kurie jautėsi europiečiais. Mes kartu turime stengtis uh, priversti visus ES piliečius jaustis europiečiais. Kai aš sakau, kad turime dirbti kartu, turiu galvoje, kad turime įtraukti visą visuomenę iš absoliučiai visų visuomenės sluoksnių. Europos e, dvasia yra bendradarbiavimas. Sintezė yra demokratijos šerdis. Būti europiečių negali būti tik tai gražus ir malonus šūkis. Mes turim kalbėti apie toleranciją, pluralizmą, solidarumą. Mūsų bendrų vertybių ir humaniškumo pripažinimas taip pat bendra valia ir ryštas siekis gyventi laisvame taikiame pasaulyje. Prašau. Yra labai svarbus. Mes turim kalbėti apie įvairovę, daugia kalbiškumą, pagarbą atskiroms kultūroms, tapatumams, tradicijoms. Mes turime rūpintis vieni kitais. Mes turime mylėti patį savo tėvynę, turime gerbti savo kaimynus. Ir turime visi jausis priklausantis bendrai Europos šeimai. Aš tikiuosi, kad tos pastangos neatslūks. E, jūsų, jums remiant, mes pasimokysime iš praeities ir nesugrįšime į tai, kas, ką esame išgyvenę istorijoje. Europa yra vieningas darinys, tai yra pasaulinis švyturys, unikalus, e, nes jis demonstruoja uh, tautų ir valstybių solidarumą ir vienybę. Ačiū. Ačiū komisijos narė Vramoporus. Dabar mes suteiksime žodį tarybos atstoviai. Ministrė Tupurainen kalbės. Pirmininkė, ponios ir ponai, iš istorijos mes turime išmokti labai daug. Mūsų bendros vertybės yra labai trapios, mes turime dėl jų kovoti. Dabar kartu mes turime kovoti su ir, antisemitizmo ir ekstremalų iškilimu Europoje. Tai yra tikrai didžiulis iššūkis. Turime didinti samoningumą, turime kovoti su dezinformacija, nes tai yra pagrindiniai mūsų ginklai. Tai švietimas yra galingas ginklas mūsų rankose. Reikia stengtis, kad jam tektų pakankamas vaidmuo mūsų laisvoje visuomenėje. Ateities kartos turi išmokti istorijos pamokas ir nedaryti tų pačių klaidų, kurias padarėme mes. Europos ateitis turi remtis bendromis vertybėmis ir suvokimu, kad mes esame skirtingi, bet turime bendrų istorijos faktų ir tai kartu apima ir totalitarizmo faktą. Svarbiausia, kad būtų išlaikyta teisinės viršinybės principai. Noriu padėkoti visiems už šią nepaprastai svarbę ir aistringą diskusiją. Ačiū. Kiitokset myös neuvostolle. Kiitos ministeri Tuppurainen. Dėkojame, dėkojame tarybai, dėkojame ministrei Tuppurainen už svarbus jos žodžius. Diskusiją šiuo klausimu baigėme, gavome keturias rezoliucijos, keturias rezoliucijos versijas iš EPP, ECR, socialdemokratų ir Renew frakcijos. Diskusiją šiuo klausimu jau baigėme, o balsuosime rytoj, ketvirtadienį. I would like to make some announcements. Um, first, uh, the S&D and ID Dar norėčiau perskaityti pranešimą. Pirmiausia, socialistų frakcija ir tie frakcijos pranešė e, pirmininkė, kad jos norėtų pakeisti kai kurios komiteto ir delegacijų narius. Ir šie sprendimai dėl pakeitimo įsigalios šiandieną, kai paskelbtas šis pranešimas. No niin. Esityslistalla on seuraavana. Taigi, Toliau mūsų darbo atvarkė yra diskusijos dėl kovos su pinigų plovimu teisės aktų gyvenimo padėties. Dabar aš norėčiau, kad paklausytumėte įdom, įdėmiai. Prieš pradėdama diskusijos norėčiau pasakyti, kad dabar išbandysime naują sistemą. Parlamento nariai gali elektroniniu būdu registruoti savo mėlynos kortelės klausimus ir smata, e, dalyvavimas spontaniškose pasisakymuose. Vadinasi, e, galite su savo balsavimo įrenginio registruotis pasisakymams. Arba paprašyti laiko Arba galite tiesiog iškelti baltą popieriaus lapą. Jeigu norite pasisakyti, arba melinos kortelės klausimą užduoti iškeldami melinąją kortelę. O, o ši sistema dabar bus išbandyta, tai būtent elektroninio balsavimo sistema, e, siekiant registruotis pasisakymams. O dabar pradėsime diskusijas dėl kovos su pinigų plovimo teisės aktų gyvenimo padėties. O dabar pirmiausia, ponia Tupuranina. Gerbiamas e, komisijos narė, gerbiam parlamentarai, dėkuoju, kad pakvietėte turinkančią šalį dalyvauti šią diskusiją. Kova su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu Suomijai yra viena iš pagrindinių temų. Tai sritis, E, kuriai taryba skiria itin daug dėmesio. Pastaraisiais metais parlamentas, taryba ir Europos komisija labai glaudžiai bendradarbiavo siekdama sukurti e, veiksmingą kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimo mechanizmą. Mes ypač sustiprinome 2019 e, metais ES taisyklės, nes buvo patvirtinti paskutiniai pinigų plovimo direktyvos pakeitimai. Valstybės narės turi to perkelti į nacionalinę teisę iki 2020 metų sausio mėnesio, kai e, penktoji kovos su pinigų plovimu direktyva įsigalios. Tai e, finansinės žvalgybos institucijų biurai susiprės, bus geriau reguliuojamos virtualios valiutos ir e, iš anksto apmokamų kortelių naudojimas terorizmo finansavimui. Kaip žinote, ankstesnėje ketvirtoje kovos su pinigų plomu direktyvoje e, e, yra problemų, nes valstybės narės vėluoja ją įgyvendinti savo sistemoje. Komisija galėtų Jums pateikti naujasnės informacijos apie iškeltas reikalavimo nesilaikymo bylas valstybėms narėms ir galiu pasakyti, kad jau buvo pralaimėjimų. Prieš pat parlamento vasaros atostogas buvo padaryta dar daugiau pažangos šiuo klausimu ir buvo sustiprinta Europos bankininkisės administracija e, ir finansų sektorius būtų apsaugotas e, nuo e, tokių neteisėtų veiksmų ir iki sausio mėnesio teisininkai juristai, atsiprašau, vertėjai juristai turėtų sutvarkyti šį dokumentą ir jis galėtų įsigalioti. Su penktąją pinigų plovimo direktyva įsitvirtina itin glaudus bendradarbiavimas tarp priežos institucijų ir e, institucijų kovančių su pinigų plovimu. Dabar suprantama, kad Europos komisija turės teisę įsikišti, jeigu bus užfiksuoti atvejai, kai e, iškils grėsmė finansų stabilumui Europos Sąjungoje iki šių metų gruodžio 20, iki 20 metų gruodžio mėnesio turėtų būti užbaigti nauji reikalavimai. ES yra parengusi pavojingų trečiųjų šalių sąrašą. Kaip žinote, kovo mėnesį taryba prieštaravo komisijos e, susijusiam deleguotam teisės aktui. Šis sprendimas nereiškia, kad šis sąrašas nėra svarbus. Priešingai, kad tas e, teisės aktas atneštų daugiau naudos ir būtų įgyvendamas kokybiškai, turi būti tvarkingai patvirtintas tas sąrašas. Mes tikimės, kad, kad galėtume sukurti stiprią ir veiksmingą priemonę, turime skaidriai sutvarkyti Europos komisijos pasiūlymą ir e, turime skatinti mm, susijusias valstybės imtis ryštingesnių veiksmų. Europos komisija aktyviai rengia naują metodiką, kuri bus ministrams pristatyta spalio mėnesį baudžiamosios teisės sistema pinigų plovimo srityje irgi neseniai buvo sustiprinta, nes buvo patvirtinta direktyva dėl kovos su pinigų plovimu baudžiamosios teisės priemonėmis. Ši direktyva dabar yra įgyvendinama valstybėse narėse, perkelimo terminas 2020 m. gruodis. Taigi, gerbėmi nariai, taryba juda į priekį ir kitais frontais 2018 m. gruodžio mėnesį buvo susitarta, kad bus parengtas pinigų plovimo klausimų veiksmų planas. Taryba nuolat stebi, kaip skirtingi veiksmai yra įgyvendinami. Mes taip pat prašome, kad Europos komisija e, atliktų kai kurių ES bankų užfiksuotų galimų pinigų plovimo atvejų tyrimą Europos komisija Liepos mėnesį paskelbė ataskaitą ir e, ta ataskaita tarybai bus pristatyta spalio mėnesį. Šio svarbios ataskaitos ir kitų svarbių ataskaitų pagrindų mes prašome, kad ECOFIN iki gruodžio mėnesio parengtų išvadas, kurios pasitarnautų kaip, tolesnis, kaip dirba Europos komisijos tolesniems veiksmams. Ponios ir ponai, daug kas yra daroma, kad ši svarbi problema būtų sprendžiama. Ir bendrai aš manau, kad mūsų darbas pinigų plovimo klausimų yra puikus pavyzdys, kaip valstybės narės gali gerai bendradarbiauti. Mūsų pirmininkaujančios valstybės prioritetas kovoti su mokesčių sukčiavimu, mokesčių vengimu ir agresyviais e, mokesčių, agresyvi mokesčių praktika. Ir aš labai norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie tai. Ačiū uždėmesi. Kiitokset ministeri Tuppurainen. Dėkojame ministrai Tuppurainai, o dabar kalbės komisija, komisarė Jūrova. Prašom, ponė pirmininkė, gerbėmieji parlamento nariai. Pastaruoju metu vis dažniau išgirstame apie pinigų plovimą iš spaudos ir tai yra viena iš mūsų, vienas iš mūsų didžiųjų iššūkių. Komisija stengiasi apsaugoti ES finansinę sistemą ir piliečius nuo pinigų plovimo neigiamų pasiekmių ir nuo kriminalinių veiksmų. Mes taip pat stengiamės apsaugoti piliečius nuo terorizmo ir vienas iš mūsų ginklų yra užkirsti kelius finansuoti terorizmą. Pinigų plovimas silpnina mūsų piliečių pasitikėjimą ir tarptautinių partnerių pasitikėjimą. Per pastaruosius kelis metus kartu su parlamentu mes labai intensyviai dirbome tam, kad sustiprintume mus, mūsų kovą su, anti, su pinigų plovimu. Mes rėmėme daug priemonių, sankcijų, taip pat direktyvą dėl finansų e, tyrimų tarnybų ir teisės saugos bendradarbiavimo, taip pat įsteigėme Europos bankų priežiūros instituciją, kuri tuo užsiema. Taigi daug padarėme, bet dabar reikia visas tas taisyklės, kurias prieėmėme įgyvendinti. Parlamentas visiškai teisus, sakydamas, kad tai ir bus svarbiausia mūsų užduotis naujoje kadencijoje. Valstybės narės turi įgyvendinti ir ketvirtąją, ir penktąją pinigų, kovos su pinigų plovimu direktyvas Ir paskutinė, pastaroji penktoji įsigalios 20 e, metų sausio mėnesį. Kai kurios valstybės narės dar toli nuo įgyvendinimo, kai kurios valstybės narės jau yra, prieš kai kurias yra pradėta pažeidimų procedūra dėl to, kad jos neįgyvendino visų reikalavimų. Mes tikrai labai atidžiai stebime, kaip yra e, įgyvendinamos taisyklės, kaip jos yra perkeliamos į nacionalinę teisę ir kas vyksta praktikoje valstybėse narėse yra